ir atitinkami teisės aktai priimti, jų, jų pavadinimai yra protokole. O dabar dėl jūsų prašymų arba dėl pranešimų jokių nėra daugiau. Antradienį mes numatėme, mes rytoj turėtume balsuoti dėl audito rūmų kandidato. Tačiau tos balsavimus atidėsime. Ir todėl kitas e, tai dviejų mėnesių laikotarpis, kai svarstomas auditorumų narių kandidatūros pagal 121 straipsnį yra pratesiamas. GUE frakcija ir kitos frakcijos būtent pateikė prašymą atkreipti dėmesį į Lenkijoje e, vykstančius įvykius, beremantis mūsų pagrindinių laisvių e, konvenciją ir pateikti rezoliuciją. Trečiadienį diskutuosime e, dėl šios rezoliucijos ir balsuosime dėl jos. O dabar panas Pinelį. Turint omenyje pirmininkų suėgos sprendimą, aš norėčiau paprašyti surenkti diskusijas antradienį dėl antrosios rezoliucijos, dėl teisinės valstybės padėties e, Lenkijoje. Komisija paskelbė ataskaitą, kurio susirūpinusi dėl teisinės valstybės principų e, Lenkijoje ir taip pat tą patį padarė Venecijos komisija. Konstitucinis teismas yra paralyžiuotas, nauji įstatymai siūlomi parlamente, kur kalbama apie kovą su terorizmu, abort, abortus ir panašius dalykus. Buvo pateiktas prašymas, bandant išsiaiškinti, ar tie siūlomi įstatymai atitinka ES teisės aktus. Taigi reikalinga priimti antrąją rezoliuciją. Aš manau, kad Europos parlamentas turi pripažinti tą faktą, kad atsižvelgiant į Brexit balsavimą, ES turi ginti teisinės valstybės principų savo sienose visi trys konstitucinės teisės ramšiai teisė balsuoti, teisinės valstybės principai turi būti apsaugoti, taip pat ir galių atskirimo principas. Mes šiandien nekalbame apie tai, kad yra netinkamai kišamas į vidaus reikalus, kalbame apie tai, kad turi, turime įtvirtinti bendrasias vertybės, kurias visi, visi perėmėme pasirašę stojimo sutartį jeigu Lenkijos vyriausybė ar kokia kita vyriausybė dabar arba ateityje, aš, pažiūrėjau, galvoju apie Vengriją, Austriją po pakartotinių prezidento rinkimų, jeigu jie mano, kad tokie principai kenkia jų suverenumui, tuomet jie gali skūstis teisingumo teismui. Ir tada mes apie tai pakalbėsime. Ačiū dabar ponas Gerero. Ačiū ponė pirmininkė. Šiuo metu pradžioje, sausio 19 dieną, konkrečiai mes šioje salėje kalbėjome apie padėtį Lenkijoje. Tada dalyvavo diskusijose ir Lenkijos ministras pirmininkas. Didelė dauguma Europos parlamento narių užsakė susirūpinimą dėl keičiamos konstitucinės tvarkos. Tai tuomet vyko Lenkijoje ir daugelis mane, kad tai pamina pagrindinės laisvės principus ir ES vertybės. Mes paprašėme, kad ES komisija įsitrauktų į dialogą su Lenkijos valdžia, kad būtų pasiektas susitarimas ir kad tos taisyklės ir standartai būtų jų laikomasi. Praeitą mėnesį komisija prieėmė nuomonę ir išsakė irgi susirūpinimą dėl to, kad yra daug neišspręstų klausimų susijusių su e, teisėjų skirimų konstitucinėme teisme, ta problema dar nebuvo išspręsta, taip pat buvo kitų problemų susijusių su konstituciniu teismu ir to teismo įgaliojimais, bandant nustatyti, ar įstatymas yra pažeidžia ar nepažeidžia konstitucijos ir buvo kitų mūsų komitetui rūpimų e, klausimų. Taigi Man atrodo, čia yra pakankamai priežasčių mums įvertinti padėtį praėjus šeši, šešiems mėnesiams ir pareikalauti, kad komisija paskelbtų ataskaitą apie dabartinę padėtį šalyje. Piliečių laisvių komitete Europos parlamentas surengė siūlymą dėl rezoliucijos, kuriam pritarė daug politinių frakcijų, įskaitant ir tas frakcijas, kurios pirmininkų sueigoje nenorėjo, kad tas klausimas būtų įtrauktas į diskusiją. Taigi, apibendrindamas galiu pasakyti, kad mano ir mano frakcijos pozicija yra tokia, kad mes norime, jog tai būtų įtraukta į antradienio darbo tvarkę. Prieš įprašymą pasisakė panašiai, bet kaip prašau, jums žodis. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, esu susirūpinęs e, ir nuliūdęs dėl šio pasiūlymo. Praėjusią savaitę pirmininkų suėga nusprendė, kad tokios diskusijos nebus. Jūs tam buvote taip pat atstovaujami. Noriu pabrėžti taip pat, kad Lenkijoje nieko tokio e, nevyksta, kas galėtų e, leisti renkti dar vieną diskusiją apie Lenkiją. Neseniai tokia diskusija buvo prieš 2,5 mėnesio. Aš manau, kad toks e, forsavimas yra kaip ir kišimasis į demokratinės valstybės vidaus reikalus. Ir tai turės priešingą efektą nuo to, ko jūs siekite. Todėl, mano nuomonė, reikėtų pirmiausia išklausyti pono Timerenso, prisiminti, ką jis sakė, kad e, tie reikalai sprendžiami Lenkijoje. Ir e, pokalbiai vyksta tarp ES valdžios ir Lenkijos valdžios, o tokių pasiūlymų forsavimas, tokių diskusijų forsavimas iš karto po Junktinės karalystės referendumo, kaip e, jūs minėjote, bus suprasta kaip visiškai netinkamas Europos parlamento kišimasis. Ir tikiuosi, kad dauguma parlamentarų po Britanijos e, įvykių nepatvirtins tokio pasiūlymo prieš e, svarbę valstybę narę. Labai ačiū. Herr Verhofstadt, Sie haben sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Ponas Verkoštas norėtų pasakyti dėl darbo tvarkos taisyklių. Noriu pateikti, Noriu pateikti pasiūlymą. Nes būtų per lengva pasakyti, kad po breksito negalime kalbėti apie Lenkiją. Jeigu taip yra, tai galime visi grįžti namo. Iš vis apie nieką daugiau nekalbėti. Dabar komisijoje vyksta procedūra. Aš irgi norėčiau, kad būtų kalbama apie Lenkiją, bet nežinau, ar tai yra tinkamiausias momentas. Ir uh, Mano siūlymas būtų štai koks. Aš ir žaliesiems guoja ir socialistams pasakiau, kad šiandien galime apsispręsti, tarkim, įtraukti tai į rugsėjo mėnesio darbo tvarkę. Tada komisija bus pabaigusi darbą, mes jau galėsime aptarti rezoliuciją su pagrindinėmis frakcijomis ir dabar apsispręskime ir įdėkime tą klausimą į rugsėjo mėnesio darbo tvarkę. Ir aš esu įsitikinęs, kad tada ir neskubėsime be reikalo ir mūsų balsas bus išgirstas Lenkijoje. Herr Verhofstadt, das ist natürlich. Pone Verhofstadtai. Žinoma, tai dar papildomas prašymas, kurį iš jo pateikėte. nelabai paprasta man atsižvelgti į jūsų, jūsų prašymą, nes pirmininkų suėgoje jau darbo tvarkės projektas yra parengtas rugsėjo mėnesiui, tai, tai reiškia, mes turėtume dabar pradėti diskusijas iš naujo, vėl persvarstyti darbo tvarkę. Taip bent jau turėtų būti procedūra vykdoma. Aš norėčiau dabar paklausyti to prašymo pateikėjų. Uh, ar jie sutiktų su to, ką pasiūlė ponas Verkoštas, tai būtent atidėti šio klausimo svarstymą. Ar jūs, ponas Pinelė, vis dėlto norite, kad mes pirmiausia balsuotume dėl jūsų? Dėl jūsų prašymų. Nes pono Verhofštato pasiūlymas iš tikrųjų yra geras kompromisas. Bet prašau, ponės Pinelė, klausiu jūsų. Aš manyčiau, kad dabar turėtume balsuoti dėl mūsų prašymą. Taigi, pirmiausia, balsuosime dėl ponios Pinelį prašymo. Jisai buvo pateiktas anksčiau. A, ne ponia Verkaštat, bet ponia Harams, prašau. Aš manau, kad dabar susiklosė sudėtinga e, situacija, kalbant apie balsavimą. Uh, Dabar kalbant apie mano paskutinius vizitus Lenkijoje, kur aš kalbėjausi su įvairiomis grupėmis, e, universiteto atstovais, e, nevyriausybinių organizacijų atstovais, su pažangiausiamis jėgomis, kalbėjausi apie būtent situaciją. E, žinoma, tos grupės labai domisi, kaip mes diskutuojame apie situaciją Lenkijoje Europos parlamente. Ir pirmiausia, tomis diskusijomis domisi proeuropiečiai. Lenkijoje. Bet mes matome, kad e, dabar neįmanoma pateikti kažkokią teigiamą signalą, nes Europos parlamentas dabar ginčiasi, kaip ir kada balsuoti. Taigi, aš manau, kad mes turime siūlyti kažkokį teigiamą signalą proeuropietiškams jėgoms Lenkijoje mes turime teikti joms paramą, nes kaip tik dabar tos proeuropietiškos jėgos nori kažką pradėti, nori pradėti judėti jau teigiamą linkmę. O dabar mūsų tas dėlsimas ir, ir ginčijimasis tikrai nepridės jiems drąsos. Aš manau, kad e, e, mes turėtume sutarti dėl rugsėjo mėnesio diskusijų ir balsavimo e, dėl situacijos Lenkijoje. Pone Weberiai ponė pirmininkė, mini kolegos. Iš tiesų, kaipgi mes pasirodėme praėjusią savaitę per balsavimus dėl, dėl, e, per diskusijas dėl Lenkijos. Mes buvome ryštingi, susitelkę ir tai buvo tikrai teigiamas signalas. Todėl aš manau, kad mes turime tęsti šį dalyką. Aš manau, kad mes turime leisti komisijai atlikti savo darbą ir tada rugsėjo mėnesį priimsime sprendimą ir aiškiai pasakysime, uh, kad e, Lenkijoje situacija, politinė situacija kelia susirūpinimą ir e, todėl aš pritarčiau pono Verhofstato pasiūlymą. Tai jeigu nedėti šį klausimą iki rugsėjo mėnesio. Tačiau aš e, paklausiau ponios Spinelį ir ji paprašė, kad mes dėl to balsuotume. Todėl aš neturiu kitos galimybės. Pirmiausia, balsuosime dėl laikomės kairiųjų frakcijos prašymo. Taigi, kad antradienį traukėme šį a, punktą dėl Lenkijos į darbo atvarkę. Varnis, varnis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas parašymas. Dar yra pano Verhofstato pasiūlymas, kuris pirmininkų suigai siūlo ir rugsėjai mėnesį dėti šį klausimą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasiūlymas priimtas. Reikia pasitikrinti. Ne, viskas aišku. Aš aiškiai, aiškiai mačiau, kad dauguma buvo už šį pasiūlymą. Na, jeigu jūs neturite daugiau ko veikti, tai balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Na, akivaizdu. Labai nežymus skirtumas. Taigi, trečiadienis. Socialistų frakcija paprašė, kad e, vicepirmininkės ir įgaliotinės užsienio reikalų klausimams e, pranešimams dėl artimų rytų būtų patiktas popietė. Tai būtent po po e, pasaulinės strategijos dėl Europos e, saugumo ir užsienio politikos. Panas Gerero. Gracias. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Mano frakcija mano, kad taikos procese vidurio rytuose vyko tam tikrų įvykių. Pirmiausia, pateikti Prancūzijos pasiūlymai, po to pateikta ketvirto ataskaita. Aš manau, kad tai reiškia, kad būtų naudinga išklausyti vyriausios įgaliotinės vertinimą apie situaciją. Per praėjusią sesiją parlamentas e, pasveikino Izraelio ir Palestinos vadovus, kurie čia atvyko pasisa ir pasisakė. Ponas Leikiotis nori pasisakyti už šį pasiūlymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip tiesa, kad situacija vidurio rytuose pasiekia kritinį tašką ir Izraelio prezidentas ir Palestinos vadovas atvyko į Europos parlamentą praėjusį kartą. Aš manau, kad reikia surenkti diskusiją, išklausyti komisijos poziciją taip pat, nes reikia remti taikos procesą. Jeigu ten nebus pasiekta pažangos, nebus užbaigta Palestinos okupacija, kad būtų skurta Palestinos valstybė ir būtų garantuotas taikingas Izraelio egzistavimas, tai tuomet ši situacija bus nuolat e, tas skaudus taškas. Todėl mes remiame šį pasiūlymą. Ačiū. Ar kas nors nori pasakyti prieš šį pasiūlymą? Ne. Tuomet balsuojame. Prašom pakelti rankas, jeigu pasisakote už. Kas prieš? Kas susilaiko? Ne, reikės pasitikrinti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Prašymas priimtas. darbo tvarkė bus e, iš dalies pakeista. Ir po pietų, kaip antras punktas, bus e, pateiktas šitas pranešimas, būtent dėl naujų iniciatyvų artimų rytų taikos procese. EP frakcija e, pateikė prašymą, kad Bahreino klausimas būtų panaikintas ir būtų kalba apie teroristų išpolį Bangladeše. Iš tiesų, mm, turėsime, manau, kad palikti taip, kaip yra, nes tai prieštarautų kito atveju darbo tarkos taisyklėms. Taigi, baigti mūsų aptarimai. O dabar panios skardinė pranešimas. Nekeliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamo teršalų rybinės vertės. Pirmiausia žodis poniai Gardiniai.